No, can you write can you write it down here? Thank you with big Hello everyone. Sveiki visi. Sveiki susirinkę į mūsų komiteto posėdį šiandieną. Ar norite kas nors pasisakyti? Norite mane pakeisti? Ne, ne, nenoriu. Norėjau tik pasakyti, kad vakar gavome balsavimo sąrašus 18 valandą. Ir mūsų komitete svarstomi taip pat klausimai susijęs su darbo laiku. E, arba darbo dienos trukme, tai manau, kad tikrai nepriimtina 18 val. vakare gauti e, balsavimo sąrašus ir versti mūsų padėjėjus dar juos išnagrinėti iki vėlyvos nakties, nes ir jie turi teisę į e, priimtiną darbo laiką. Taigi manau, kad tikrai netinkamai buvo pasielgta tokį ilgą balsavimo sąrašą atsiųsti tokiu vėlų metu, vėlių metu. Taigi prašau kitą kartą į tai atsižvelgti. This one I agree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 then it would help to all of us, I think, especially to the staff with, uh, within the political groups. Ypač darbuotojams frakcijose tai būtų tikrai naudinga, sutinku su jumis. Vertimas. E, visas kalbas, kurios numatytos komiteto kalbinėme profilyje, m, mm, užtikrintos išskyrus maltiečių kalbą. Pone Kasa, kreipiuosi jūs, bet jūs esate unikalus, išskirtinis. Elektroninis balsavimas prasideda Europos socialinis fondas plus. reikės absoliučios daugumos už tam, kad būtų galima pradėti dėrybas, derišalės tai dėrybas konkrečiai. Prašom balsuoti, kas už, prieš, susilaikę. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Any problems, technical problems, Mr. Adaczowski? Pone Radačiovskai, kažkokių problemų kilo techninių? Ne, viskas gerai, tęsėme. Penktasis darbuotojas klausimas - pasiūlymas Europos parlamento ir tarybos reglamentui, e, kuriuo keičiamas reglamentas. Pirmasis pakeitimas - kas už? Prieš? Susilaikę? Pritarta. Balsuojame dabar dėl viso teksto, kas už. Elektroninis balsavimas atsiprašo pirmininkė, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiamas balsavimas. Priimta. Šeštasis darbo atvarkės klausimas - užimtumo ir socialinė politika eurozonoje. Tai ilgas balsavimas ir ne elektroninis jisai. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta šeštasis kompromisas. Atsiprašo pirmininkė. Vardinis balsavimas, socialistai prašo balsuoti dėl 86 pakeitimo antros dalies. Prašom balsuoti. 86 pakeitimas antroji dalis. E, balsavimas pradedamas, ar visi balsavote? Priimta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji B pastraipa, 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Turime pasitikrinti. Balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Šimtas pirmasis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta Atmesta. Šimtas trečiasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku. Balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Iš kur mane? 26 už 21 prieš priimta. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas aštuntasis. Kas už? prieš susilaikę priimta. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Septintasis kompromisas kas už prieš susilaikę priimta. 119 už prieš susilaikė, atmesta. Tikriname. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Tryliktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta susilaikė priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 17 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 144 kas už prieš susilaikę atmesta. 145 kas už prieš susilaikę tikriname. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 147 už, prieš, susilaikę, priimta. 19 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 20 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 18 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 158 kas už, prieš susilaikė atmestas. Tikriname, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiamas balsavimas. Priimta. 160. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 21. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 170. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 22. Kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 172, kuris m, mm, turi būti tvirtinamas kaip papildymas 22 kompromisui. E, kas už jį, prieš, susilaikę, tikriname. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 181. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 182. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 165. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 186. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 189 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Pradėjome balsuoti dėl 189. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 24 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 25 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 23 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 198, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 200 pakeitimas kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 201. Kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime pritarta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 27 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 205, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 206, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 208. Kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Dėl 208 pakeitimo taip. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 209. Kas už, kas prieš. Susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti pradame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 211, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 213, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. nurodomosios dalys dabar. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji nurodomoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. E, Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Septintasis. Dar kartą, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis, kas už. Ne, pirmininkė atsiprašo. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 13. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 14. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 15. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 16. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 17. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 18. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 19. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Konstatuojamosios dalis 29 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 25 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 26 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 27 kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime, pradame balsuoti. Ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 28. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 30 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 31 su, su žodinė pataisa, tai yra tiksliau, tai yra socialistų demokratų žodinė pataisa, kas už <clears throat> prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti, gerai pradedame balsuoti. Dėl 31 pakeitimo balsuoti baigiame. Atmesta. Tai reiškia, kad dabar balsuosime be žodinio pakeitimo. Taip. Trisdešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 31 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 37 pakeitimas, tiksliau žodinė pataisa šiam pakeitimui, kas už, prieš susilaiko pritarta. 32 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 42 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 43 pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritartu. 33 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 48 pakeitimas, kas už, ne, pirmininkai atsiprašo, 49. <clears throat> Aš tik tikrinu, ar jūs e, esate pakankamai sutelkę savo dėmesį. 49. Už prieš susilaiko pritarta. 52. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 58, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 59, kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 59, pradame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 66 pakeitimas su žodinė pataisa, kurią teikia socialistai ir demokratai, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 67, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 68, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pradame balsuoti dėl 68. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 69, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 70. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 73. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 74. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 75, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 76, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 77, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 78, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 79. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 80. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 81. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar vardinis balsavimas dėl prašymo projekto su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritartam. for what? Uh, Uh, so let me, let me congratulate to Madam Tom. Sveikinu ponę Tom, pranešėją. Dabar einame prie audito rūmų specialiosios ataskaitos. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.

We'll a... Išklausysime pranešimą labai įdomią temą. Tai yra labai įdomus, įdomi ataskaita, joje daug duomenų. Ir kadangi aš esu didelė šalininkė diskusijų, duomeni, kurios grindžiamos duomenėmis, tai čia jūs tikrai galėsite gauti daug naudos iš, tų, iš to pranešimo. Whoever is not interested in the present. Tie, kam neįdomu šis pranešimas, turėtų palikti salę. So let uh, our guests from the Euro Turime svečią iš Europos audito rūmų. Sveiki atvykę. Na, esu didelė gerbėja jūsų ir jūsų ataskaito, nes visada jūs pateikėte teisingus duomenis tomis temomis, kuriomis mes mėgstame diskutuoti. Ir man tikrai patinka diskusijos, kurios yra grindžiamos duomenimis, nes tai turbūt vienintelis kelias, kuris gali mus nuvesti iki gerų rezultatų. Suteiksiu Jums žodį 10 minučių, kad galėtumėt pristatyti šį pranešimą, ataskaitą trumpai, o tuomet suteiksiu žodį koordinatoriams ir kitiems komiteto nariams kad jie galėtų pateikti klausimus. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tiesų man visada malonu būti užimtumo komitete ir aš esu šio komiteto gerbėja, nes iš ankstesnės kadencijos galiu pasakyti, kad aš buvau pranešėja specialių ataskaitų, pirmiausia dėl jaunimo užimtumo Bent mažiausiai trim temom esame kalbėję dėl jaunimo užimtumo, dėl migrantų integravimo, dėl darbo judumo. Taip pat e, dirbome tokiomis temomis kaip vaikų skurdas, ilgalaikis užim... nedarbas. O dabar norime kalbėti apie FED, apie Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą. Iš tiesų priežastis, kodėl aš esu čia, tai yra atstovauti mūsų antrosius rūmus, nes uh, narys, ponas Pufė, jau nebėra audito rūmose, nebedirba ir jis nebegali kaip pranešėjas pristatyti šio pranešimo. Vėliau suteiksiu žodį komandos nariam, kad pristatytų konkrečiau šį, šį pranešimą, šią ataskaitą, bet keletą įžanginių žodžių norėčiau pasakyti. Nepaisant ES uh, turtingumo, uh, vienas iš keturių asmenų yra, ir asmenių yra iškilusi skurdo grėsmė ir atskirties esmė. Europo 2020 strategijoje tikslas yra bent 20 žmonių ištraukti iš skurdo e, grėsmės ir socialinės atskirties iki 2010 metų. Vaikų, vaikai ir pagyvenę asmenys yra pažeidžiamiausios grupės. Komisija skiria 3,8 milijardus eurų nacionaliniam finansavimui per šį fondą laikotarpį nuo 2014 iki 2010 metų. Ir FED fondo tikslas yra sušvelninti kraštutinio skurdo formas, kovoti su tokiais reiškiniais kaip namų neturėjimas, vaikų skurdas ir taip toliau. Lyginant su ankstesne e, MDF forma, dabartinis fondas suteikia tiek materialinę pagalbą, tiek socialinę įtraukti. Valstybės narės gali pasirinkti tarp šių dviejų skirtingų veiklos programų ir fondo valdyba pasikeitė dabar perėjo į užimtumo generalinį direktoratą. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie išsameu pristatys informaciją. Prašau. Ačiū ponė Ivanova, ačiū pirmininkė. Aš atsakingas už šį auditą ir pradėjus auditą turėjome atsakyti štai tokius klausimus. Norėjome žinoti, ar naujoji FED yra sukurta taip, kad būtų veiksminga, mažinant skurdą. Ir tris klausimus iškėlėme. Ar FED iš esmės skiriasi nuo buvusios MDP programos, mažinant skurdą? Ar FED programavimas valstybėse narėse yra veiksmingas, ar veiksmingai yra ir tikslingai skiriama pagalba. Ir ar socialinės įtraukties priemonės, kurios yra ne, neatsiema dalis, ar galima tai išmatuoti. Štai tokie trys klausimai pradėjus auditą. Kai kalbam apie Fed fondą, kalbant apie du skirtingas programas, tai OP1 ir OP2 Mes nustatėme, kad pagal OP, tai yra veiklos programa OP, Operational Program, pagal OP1 FED, FED lėšos daugiausiai skiriamos paramai maistu. 84 procentai skiriami maisto, parama maistu, o 90 procentų to maisto pagalbos yra skirstoma penkiose valstybėse narėse - Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Ispanijoje o 2,5 procentai biudžeto skiriama OP2. Tai yra specialusis požiūris į socialinę sąnglaudą ir įtraukti labiausiai skursančių asmenų. Ką mes nustatėme? Vidutinio, vidutinio laikotarpio vertinimas buvo atliktas ir nustatyta, kad santykinė svarba naudos gavėjams nėra žinomas, nėra duomenų tos svarbos šio fondo ES, nėra palyginamų duomenų tarp valstybių narių. Ir valstybėse narėse yra labai riboti duomenys, kurie galėtų parodyti šio fondo svarbą. Be to, FED siūlo žymiai daugiau nei MDP. Tai jis pasiūlo naują požiūrį apibrėžiant naujas papildomas priemonės ir suteikia galimybę valstybėms narėms taikyti tikslingesnį požiūrį socialinės įtraukties priemonėse. Tai yra pozityvus, teigiamas bruožas FED fondo. Mes apžvalgą atlikome įvairiose valstybinėse narėse, valdymo institucijose, siekiant įvertinti FED svarbą iš tų institucijų ir tik tai kelios galėjo atsakyti, bet pamatėme, kad FED palyginimas lyginant su visa veikla valstybėse narėse, kur, kur yra taikoma socialinės įtraukties priemonės ir kitokia socialinė parama. Liuksemburgė nuo 5 iki 10 procentų, Vengijoje 10 procentų, Prancūzijoje 30 procentų, bet 60 ar net 77 procentai Lenkijoje. Taigi matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse Fed yra gana reikšmingas, svarbus fondas. Apskritai mes negalėtume nu, nustatyti mm, visoje Europos Sąjungoje FED svarbos, nes čia turime tik tai atskirus duomenis. Taip pat žiūrėjome, kokios yra nacionalinės veiklos programos pagal OP1. OP1 tai yra maist, parama maistu, materialinė parama ir papildomos priemonės labiausiai skurdantiems. Devynės programas iš viso vertinome ir kad tikslinė, tikslinės gyventojų grupės apibrieštis labai skiriasi tarp valstybių narių. Kartais labai plati apibrieštis yra to, kas yra labiausiai skurdant, skurstantis kai kuriuose valstybėse narėse. Ir matėme ir labai siaurų apibrieščių. Taip pat nustatėme, kad pusė valstybių narių gavimą FED e, pagalbos sieja su tam tikrais kriterijais, tinkamumo kriterijais ir su socialinės pagalbos sistemomis. Ir galiausiai valstybės narės, kurios supranta FED kaip gana atvirą sistemą, jos daugybė partnerių organizacijų palieka tą apibriežti, kas yra labiausiai skurstantis asmenys. Ir nėra aiškiai apibrieštos skurdo padėties tose programuose. Ir kai kurios valstybės narės labai ribotai teikia tą paramą pagal FED fondą. pažymė, pa, kalbėjau apie papildomas priemonės. Tai yra privalomas elementas. Valstybės narės pagal OP1 turi siūlyti privalomai tas papildomas priemonės. Neužtenka vien maist, maistų remti ar teikti materialinę paramą. Reikia, pavyzdžiui, lankstinukų surenkti, kur galima būtų informuoti labiausiai skurdančius asmenys apie socialinę paramą, įvairius hygienos srities, įvairios rekomendacijos ir panašiai, panašios papildomos priemonės. Jos yra privalomos ir mes nustatėme, jog yra sunku jas palyginti, nes labai skiriasi jos pagal savo na, svarbą, pagal jų gausą ir taip toliau Taip pat sunku ir rezultatus lyginti šių papildomų priemonių. Kalbant apskritai, nustatėme, kad stebėsena sąsajos FED ir ESF galėtų būti gerinama pagal OP1, kai teikiamas, e, teikiamas maistas, materialinė pagalba ir papildomos priemonės. Taip pat reikėtų kalbėti ir pagal socialinės įtraukties priemonės ir tą, tą sąsąją galima būtų gerinti. Audito klausimai ir rezultatai leido mums parengti tris rekomendacijas. Pirmiausia, mes manome, kad veiklos programuose ir ESF plus programuose turėtų būti geresnis tikslingas e, paramos maistų skirimas ir materialiosios pagalbos skirimas. Toliau mes manome, jog yra svarbu ir tą gavome iš partnerių organizacijų tokią informaciją, kurie, kurios veikia šioje sistemoje, kad socialinės įtraukties priemonės yra tarsi užtikrinamos bazinės materialinės paramos gavėjams. Ir trečia, Valstybės narės ir komisija turi pagerinti sąsąją tarp FED ir ESF ir stiprinti socialinės įtraukties elementą. Tai yra suformuoluota gana negriežtai, bet galiausiai partnerio organizacijos turės veikti aktyviai. Svarbu jas įtraukti atliekant stebėseną ir atliekant es šio, šio fondo sėkmės įvertinimą. Dėkoju. Dėkoju dabar. Pirmas klausimų raundas. Koordinatorių eilė dabar klausti, nežinau, ar jie yra, ar yra pakaitinių narių, ar kas nors yra iš EPP. Pone Fransen. Labai ačiū. Vienas iš jūsų minėtų pastebėjimų e, - parama maistui, paramos maistui programa. E, tai kitaip tariant, kad ši programa yra pirmiausiai suvokiama kaip e, maisto programa ir kad kitų elementų gal nėra. Ir iš tikrųjų, e, nežiūrint to, kad tas fondas padeda pagalba maistu, poreikis maisto vis didėja, net ir šiandien taip yra. Reikia galvoti, kaip mažinti skurdą, bet taip pat mes neturime e, pamiršti to, kad yra didžiulis poreikis maist, pagalbos maistui. E, komisija apie tai yra kalbėjusi būtent, e, kad materialiai reikia padėti skurdžiausiai gyventojams žmonėms. Toks yra pirmas kelias brendant iš e, skurdo. Ir ar galvojama teikti papildomas priemonės, pavyzdžiui, medicinos pagalba, padėti patarimais dėl vaikų ir koks bus numatytas biudžetas šiai programai naujoje daugiametinėje programoje, galvojant apie taip pat ir Europos socialinį fondą plus. Reikia nepamiršti jau pažeidžiamiausių visuomenės e, gyventojų ir mes turime per darybas kalbėti apie tai, kad reikia daugiau lėšų e, skirti E, į Europos socialinį fondą plus bent jau 3 procentais daugiau, taip pat nepamiršti programų skirtų socialiniai įtraukčiai e, maž, didinti ir e, padėti pažeidžiamiausiams visuomenės nariams. Galite iš karto atsakyti, ačiū Jums už šį klausimą. Labai svarbus Jūsų pastebėjimai, bet noriu pasakyti štai ką galbūt jūs pernelyg e, daug e, dėmesio skirtė neigiamams išvadoms ataskaitoje, tačiau norėčiau pasakyti, kad tai yra viena iš pozityviausių programų ir mano nuomonė e, ataskaitoje yra daug pozityvių pastebėjimų, nežin kritikos, daugiau negu 83 procentai finansavimo yra skiriama pagalbai maistu. Tai yra aiškus faktas. Taip pat mes nemažai pasiekėme socialinės traukties priemonės gyvendami, bet aišku, pasižiūrėsime, kaip ateityje viskas klostėsi. Mes, kaip sakiau pradžioje, nei, nevykdymą, negyvendimą tikino, bet žiūrėjome, kaip ši programa atrodo lyginant su ankstesnėmis programomis. Jūs teisingai pastebėjote, reikia daugiausia dėmesio skirti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams, bet būtent mes ir sakom, kad reikia galvoti apie juos daugiau, nes mes nematome, kaip jos randamos tos grupės. Taip, lėšos yra skiriamos, naudojamos pagal taisyklės, tačiau nebūtinai veiksmingiausiai naudojamos jos, bent jau mes nematome to, nes nėra jokios informacijos. Dėl to mūsų pirmoji rekomendacija yra geriau apibrėžti, kas yra labiausiai pažeidžiamos grupės nes e, kitaip aš nesakyčiau, kad būtų pinigų e, švaistimas, bet pinigai e, skiriami grupėms, kur, kurioms galbūt mažiau reikia tos paramos. Pone Patin, aš esu naujas Europos parlamento narys, kaip ir pirmininkė, mes labai domės abu duomenimis informaciją apie poveikį ir poveikį sunku e, parlamente rasti e, duomenų ir jūsų dėl to ataskaita yra labai puikiai. Dabar porą pastebėjimų. Pirmasis. E, taip, sutinku, daug yra pozityvių dalykų užfiksuota ataskaitoje, bet taip pat matome, kad nėra 4,5 milijardo svarų, pavyzdžiui, numatyta dar panaudoti ir nebūtinai galbūt veiksmingiausiai skiriama pagalba. Jūs taip pat sakote, kad 83 procentai skiriama maistui, o 90 procentų e, žmonių, kurie gauna tą pagalbą, yra penkiose vos valstybėse narėse. Manau, kad mums iš tikrųjų yra iššūkis didelis e, išplėsti ratą paslaugų intervencija, rezultatai, e, parinkimas subjektų, metodika, tie dalykai labai svarbus. Aš e, dirbau šioje srityje ir aš e, gal kitoje pusėje buvau gyvenant šią programą, nes būtent dalyvavau naudojant lėšas. Poveikio vertinimas E, labai svarbus dalykas nuo pat pradžios programos. Užuot laukus, kol valstybės, valstybės narės ar partneriai e, atsiskaitys už atlius darbus, reikėtų iškart e, parengti plačią metodiką, kuri leistų iškart įvertinti poveikį. Tai pirmas pastebėjimas. Antras dalykas. Man atrodo, kad reikia būti sažiningesniems ir skaidriau veikti. Aš e, gildamasis į tą e, temą pasigilinau, radau komisijos darbinį dokumentą. Viskas surašyta ten, e, sakant, kad viskas puiku, viskas tiesiog nuostabu, bet vargu ar taip yra. Mums reikėtų galbūt e, pašalinti dalį tos propagandos ir uh, skaidriau dirbti. Tai būtų visiems naudingiau. Antras dalykas, ši programa turėtų būti lengviau pasiekiama. Uh, mažos organizacijos partneriai valstybėse narėse susiduria su dėlėmis problemomis. Jis negali e, gauti tų lėšų, nes e, yra didžiulė biurokratija. Norėčiau, kad būtų supaprastinta programa ir galbūt reikėtų pagalvoti, kaip įgyvendinti paprasčiau programą. Fondas turėtų būti siejamas su tvarumu viskas E, gerai vietos valstybių narių lygmenių labai gerai e, mažinti skurdą, teikiant pagalbą maistu, bet reikia sustiprinti ir e, paėgumus mažesnių partnerių organizacijų. Pavyzdžiui, kai jau fondo pagalba nebebus teikiama, tos organizacijos turėtų turėti galimybę pačias teikti pagalbą. Reikia dėl to m, užtikrinti tvarumą, testinumą. Dar vienas dalykas – E, tai bus integruota į Europos socialinį fondą plus ir aš norėčiau paklausti jūsų, kaip viskas bus. Suprantu logiką, bet kokios gali būti nenumatytos pasiekmes. Socialinė įtrauktis, taip, tai yra programos elementas, bet matome, kad yra gana sudėtinga viską padaryti. Vietos organizacijos gali uh, veiksmingai padaryti vieną dalyką, bet jos visko užtikrinti negali. Užuot sujungę viską į vieną ir jeigu per fondą mes bandysime siekti, teikti maisto pagalbą, socialinės, mažinti socialinę atskirtį, tai reikia galbūt vis tik tai atskirti funkcijas ir e, specializuotis geriau, remiam, rem, remiantis tuo, kas e, pasiteisina geriausiai. Dėkuoju. Dabar norėčiau taisyklę įvesti dvi minutės klausimui. Jūs kalbėjote ilgiau, nes e, aš nesakiau laiko, bet dabar siūlau kalbėti ne ilgiau kaip dvi minutės ir tai būtų geriau visiems, įskaitant mūsų svečius. Kas atsakytų į pono Tatino klausimus? Pone Ivanova, galiu pabandyti pradėti. Matau, kad dar daug e, kas nori pasakyti, galbūt gali keli parlamento nariai paklausti. Gerai, bent jau dešimt klausimų surinkime. Perskaisiu pavardės. Nas Milleris, paskutinis sąraše. Kvido Rail. Rafalska, Bergelės, Alsalani, Majarino ir Milleris. Pone Langenzipen. Pone Rail. Ačiū. Džiaugiausi skaitydamas pranešimą, ypač dėl to, kad jame minimi benamiai, buvau e, šokiruotas sužinojęs, kiek Europos didmeščiuose žmonių gyvena paprasčiausiai gatvėse ir jais niekas nesirūpina. Aš tris mėnesius dirbu parlamente, apsižvalgiau Briuselėje ir tiesiog esu pasipiktinęs tuo, kaip situacija atrodo. Münchenas, Berlynas, Hamburgas, e, tuo pačiu vaizdu, tais pačiais vaizdais galėtų pasigirti kabutėse. Iš tiesų problema yra labai sudėtinga. Čia mes kalbame apie e, žmonės, kurie turi priklausomybių, kurie turi psichologinių problemų ir e, didelė jų dalis, beveik kas antras, yra atvykę iš e, rytų Europos ir gyvena gatvėse. Vokietijoje vis didesnė dalis žmonių patenka į mažus atlyginimus gaunančių asmenų grupę Šiuo metu e, manoma, kad 1,2 e, milijono žmonių Vokietijoje e, gyvenant skurdo ribos arba žemiau jos, iš tiesų tikslių skaičių neturime ir tai yra taip pat labai rimta problema, reikia tikslesnių duomenų. Noriu paklausti, kodėl Vokietija gauna tik tai uh, uh, labai nedidelę dalį paramos, nors turime Vokietijoje beveik pusę visos Europos benamių. Ačiū, ponė Rafalska. Ja bardzo dziękuję za ten raport. Ciekawy, interesujący. Labai ačiū už jūsų pranešimą. Jis tikrai labai įdomus. E, puiku, kad egzistuoja įvairios galimybės galime padėti maistu, gali, galime mažinti socialinę atskirtį. 83 procentai fondo lėšų yra skiriama būtent tam. Valstybės narės apsisprendžia dėl to, ko, kaip geriausia būtų padėti žmonėms, kuriems, tiems, kuriems reikia pagalbos. Manęs tas procentas visai nestebina, Lenkijoje, pavyzdžiui, yra e, kokybinis didžiulis šuolis. E, e, žmonės dabar geresnės kokybės maistą gauna netgi ekologišką ir tai yra gerai, kadangi tai susiję yra su žmogaus orumu. Žmonės gauna tokio maisto, kurio neįpirktų. Ataskaitoje taip pat sakoma, jog bandoma identifikuoti grupės, kurioms reikėtų tokios pagalbos pagal tam tikrus kriterijus. Tačiau tuo pat metu yra sakoma, negalima užverti durų, negalima apsiriboti vien pajamomis. Kaip Jūs įsivaizduojate, ar turėtų būti kriterijų sąrašas, ar reikėtų palikti jį atviresnį? E, man atrodo, kad e, viskas priklauso nuo tai, kaip organizuota visuomenė, kaip veikia labdaros organizacijos. Tai taip pat susiję su pagalbos modeliais. Nemanau, kad vienas šablonas tiktų visiems. Ponas Berklės. Aš manau, kad e, steigiant šį fondą galvojama ne tik apie humanitarinę pagalbą, tačiau taip pat ir apie socialinę įtraukti. Mums reikia papildomų priemonių skurstančių skaičius Europoje yra pernelyg didelis, tas pats pasakytina ir apie Sloveniją. Pasiekime pažangos jį mažindami, tačiau socialinės atskirties dalis siekia 16,2 procentus ir tikrai nemanau, kad kas nors galėtų prieštarauti tokio fondo steigimui. Aš tačiau esu socialdemokratas ir manau, kad turime taip pat atitinkamai įvertinti savo pastangas kovojant su socialinė atskirtimi. Ir nemanau, kad čia reikia e, tame vertinime remtis vien tik tai techniniais kriterijais. Parama maistu vis tik yra ta priemonė, kurią turėtume išlaikyti, nes ji yra visų kitų priemonių taikymo pagrindas. Būtent dėl to šio fondo veiklos svarba yra ypatinga. Ir e, į fondo veiklą yra įtraukiamas ne tik valstybės narės, kurios nori prisijungti, tačiau taip pat ir ne vyriausybinės organizacijos. Todėl e, mums reikia užtikrinti tą vadinamąjį e, švelnųjį perėjimą nuo vien paramos maistu prie socialinės įtraukties priemonių įgyvendinimo. Visiems e, žmonėms e, būtina užtikrinti apsirūpinimą maistu, tačiau dar geriau yra steigti jiems galimybės patiems tos maisto produktus įsigyti. Salami. Renew frakcijos vardu noriu padėkoti už šį pranešimą. Manau, kad e, tikrai daug yra teritorijų Europoje, e, kurių gyventojams e, nepakanka vien tik tai teikti pagalbą maistu. Tikrai yra siekių papildomos priemonės įgyvendinti. Tačiau aš e, skaitydama pateiktą informaciją taip pat daug ką supratau, daug ko išmokau. Supratau, kad e, galbūt reikia daugiau mąstyti apie ilgalaikę perspektyvą nes svarbu ne tik išmokti žuvį valgyti, jau pagautą, tačiau taip pat ir išmokti ją sugauti, kad galėtum pats e, parūpinti savo maistu. Tu įdomus sužinoti, kaip e, e, vertinamas mūsų likščionis darbas ir galbūt kai kurie ištekliai yra paskirstomi netinkamai, galbūt, pavyzdžiui, Švedijoje mes negalėtume visų numatytų lėšų įsisavinti. Taigi, reikėtų pamastyti, kaip kiekviena valstybė narė šias priemonės įgyveninti, parengiant specifines rekomendacijas valstybėms narėms, kurios būtų naudingos. Dar vienas dalykas, manau, yra susijęs su, su tuo, kad nereikėtų gražinti tikrovės. Tokiu būdu ją iškraipant. Tai reiškia, kad paramą reikia skirti būtent tiems žmonėms, kuriems jos labiausiai reikia, tuo tarpu dabar taip nėra. Ačiū. Sako ponas Mažarino už šią diskusiją. Noriu padėkoti taip pat ir už jūsų parengtą ataskaitą. Noriu kreipti dėmesį į kelis aspektus. Pirmiausiai noriu pratesti jau kolegų išsakytas kai kurias mintis dėl tarpusavio santykių su egzistuojančiomis priemonėmis, kurios įgyvendinamos valstybėse narėse ir kokiamis sąlygomis e, remiantis galima tarpusai susijęti tiek atskirų valstybių narių priemonės, tiek valstybių narių ir ES taikomos priemonės. Visi, kas kovoja su atskirtimi, puikiai žino, kad svarbiausia problema yra ne lėšų trūkumas ar naujų lėšų paieška, o problema yra ta, kad esamos lėšos netinkamai paskirstamos. Nes e, beveik visose valstybėse narėse veikia ir e, atskiros e, kovos su skardu sistemos, jos įgyvendina savo priemonės nacionalinių savivaldos lygmenių. Aš tuo tarpu manau, kad dabar vis geriau suvokiama, kad e, didžiausia dėmesį reikia skirti atskirų priemonių koordinavimui tarpusavyje, kad būtų išvengta to susiskaidimo. Taigi norėčiau išgirsti ir jūsų vertinimą dėl šių aspektų. Galbūt uh, jau turėtume pradėti galvoti ir apie ateitį, apie naujas priemonės, kurias pasitelkus galėtume geriau koordinuoti savo veiklą. Ačiū. Ponas Milleris, ačiū, ponė pirmininkė. Štai pat manau, kad šis pranešimas parengtas labai gerai, jis yra svarbus ir noriu tikrai padėkoti autoriams ir juos su to pasveikinti. Skaitydamas šį pranešimą pasigendu galbūt šiek tiek tikslesnio vertinimo e, penkerių metų fondo veiklos ir kokiu mastu jis prisidėjo prie skurdo mažinimo valstybėse narėse, jeigu apskritai prisidėjo. Vertinant pateiktus duomenys galima daryti išvadas ar išvadą, kad Lenkija gauna vieną iš didžiausių fondo paramos dalių visoje Europoje, maždaug du trešdalius visos kvotos, kuri yra panaudojama e, skurdį mažinti Europoje, tačiau nepaisant to, e, Lenkijos statistikos departamento domenimis e, skurdžių asmenų dalis Lenkijoje visiškai nemažėja nepaisant to, kad per pastaruosius e, metus Lenkijoje pradėjo veikti e, vietinė e, socialinės paramos sistema, vaiko pinigai pradėti mokėti visoms šeimoms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, visiems nepilnamečiams vaikams mokami vaiko pinigai ir tokiu būdu manau, kad galbūt socialinė parama pasiekia ir tuos asmenis, kurių neturėtų pasiekti. Taigi norėčiau paklausti auditorumo atstovų, ar jūs atlikote atitinkamą įvertinimą dėl to, kokiu mastu fondo skirimo materialinė parama pasiekia asmenys, kuriems tos paramos iš tiesų reikia. Ir taip pat ar e, pagalvojate apie tai, kaip e, tikslingiau paskirstyti tą paramą E, turint omenyje, kad remiantis dabartinė situacija, galima daryti išvadą, kad maždaug trečdalis fondo lėšų buvo panaudota neveiksmingai. Pirmininkai, jeigu leisite, aš taip pat noriu užduoti klausimą. Jūs e, minėjote įvairius skaičius paramos gavėjų valstybėse narėse. Kadangi esu iš Slovakijos, tai man kilo klausimas, E, nes Slovakijoje įstatymų yra apibriežti skurdžiai gyvenantis asmenys arba asmenys, kuriems reikia materialios pagalbos. Tačiau ta parama apriepia ne tik piniginės lėšas, tačiau ir e, kitas priemonės. E, ir labai daug žmonių tos paramos negauna, nes netitinka nustatytų kriterijų. Vienas iš e, tų kriterijų yra, pavyzdžiui, nuolatinė gyvenamoji vieta, o savo šalyje turime labai daug benamių arba e, segreguotų, atskirtų visuomenės grupių, pavyzdžiui, Romų grupių ir jie nepatenka į tas tikslinės grupės. Mano vertinimu, tai yra rimta problema ir galbūt, e, manau, kad panaši situacija yra ir kitose valstybėse narėse, todėl reikėtų raginti valstybės narės susitarti dėl apibriešties arba galbūt neapibriešties, bet e, kriterijų, e, kuris remiantis žmonėms būtų galima teikti pagalbą maistu ir kitokio pobūdžio pagalbą iš europinių fondų. Ačiū. Prašau atsakyti, ačiū už e, įdomius svarbus klausimus. Pradėsiu mm, eilės tvarka. Pirmiausia, dėl e, FET indėlio sumažinti skurdą įvertimo iš tiesų remdamiesi pranešimų duomenimis mes negalime pasakyti, kokie dalimi fondas prisidėjo prie skurdo mažinimo, prašiausiai dėl to, kad nebuvo atliktas rezultatų vertinimas, nebuvo pasitelkti tinkami kriterijai, kuriuos vertinant buvo, būtų galima įvertinti rezultatą, tačiau remdamasi savo kuklę darbo patirtimi galiu pasakyti, kad tai būdinga ne tik FEAT fondui, tačiau taip pat ir e, visai Europos socialiniai, visiems Europos socialiniams fondams, tačiau tai nereiškia, kad jų lėšos nėra tinkamai panaudojamos, e, bet e, paprasčiausiai tai yra dėl to, kad na, pakankamai sunku socialinių fondų veiklą kažkaip apčiuopiamai įvertinti. E, kitų fondų galbūt labiau rezultatus galima apčiopiamiau vertinti. Šiuo atveju e, tą padaryti tikrai sunku. Pranešime minimas vienas aspektas susijęs e, su e, konstatavimu, kad mūsų fondas tikrai vienas, turėdamas 3,8 milijardus eurų, galėtų sumažinti 500 milijonų piliečių skurdą. Iš tiesų taip galvoti nerimta, tačiau uh, buvo žengtas pirmas žingsnis tinkama kryptimi ir čia koordinuoti veiksmus, kas buvo paminėta labai svarbu, nes be koordinavimo, be bendrų pastangų tiek nacionalinių, regioninių, e, vietos savildos lygmenių ir europinių lygmenių mes šių tikslų tikrai nepasiektume. Problemos e, esmė e, yra tokio masto, kad vien mūsų fondas jos tikrai spręsti negalėtų, tačiau tai nereiškia, kad e, nepaisant pakankamai kuklių asignavimų, fondo veiklos reikšmė nėra juntama ar nėra didelė, ypač e, vykdant pagalbą maistu. Kodėl e, kai kurios valstybės narės vienos daugiau, kitos mažiau pasinaudoja mūsų fondo paramą, sunku pasakyti, jos pačios čia priima sprendimus, vienos uh, pasirenka labiau pagalbos maistų priemonės, kitos socialinės integracijos, socialinės įtraukties priemonės. Ir daugiau socialinės įtraukties priemonėms skiriama maždaug 17 procentų mūsų lėšų, 83 procentai skiriama vis dar pagalbai maistu ir aš iš tiesų paraginčiau atlikti poveikio įvertinimą visų mūsų gyvenimo priemonių, nes be tinkamo poreikio įvertinimo tikrai mes e, negalėsime savo vizijos įgyvendinti, savo tikslų e, pasiekti, nesvarbu, kaip tas poveikio vertinimas būtų vadinamas, tačiau e, tinkamas tikrųjų poveikių, poreikio, tinkamas poreikio įvertinimas tikslinių grupių tikrai yra būtina prielaidas siekiant nedaryti klaidų. Viškai pritariu mintims dėl didesnio skaidrumo užtikrinimo. Galiu Jūs patikinti, kad e, ir toliau dėsime pastangas, e, stengdamėsi Jums pristatyti objektyvų bendrai vaizdą. Kartais e, reikia pripažinti, kad komisija mėgsta pagražinti situaciją, nu, šiuo atveju ne, bet kalbant, pažiūrėjau, apie jaunimo garantijas, tikrai o, buvo daug žadama pastelkus labai nedidelę S biudžeto lėšų dalį paskatinti jaunimo o, užimtumą, tačiau išaiškėjo, kad o, mažai lėšų skyrus e, daugiau nei 200 milijonų asmenų kažkaip patingai padėti negalime arba juntamai. Na, taip pat e, e, tvarumas yra labai svarbus kriterijus ne tik mūsų fondui, tačiau ir kitiems Europos socialinės politikos fondams. Kalbant apie problemas, supratau, kad e, daugumą jūsų didžiausią susirūpinimą kelia skurde gyvenčių asmenų bendras skaičius Europoje. Jūs e, pažymėjote, kad buvote to sukresti, aš taip pat buvau pakankamai sukresta, sužinojusiu, kiek žmonių Europoje susiduria su sunkumais, e, pavyzdžiui, stengdamėsi apmokėti savo būtinės sąskaitas. Taigi čia svarbiausias klausimas, kaip apibrėžti tuos asmenis, kurie priskiriami skurdžiausiai gyvenančiųjų asmenų grupiai ir manau, kad tikrai būtų sudėtinga visos ES mastu tokius kriterijus pasitelkti arba tokią apibriežtį nustatyti, nes net ir garantijų e, jaunimui atveju buvo labai sudėtinga sustarti dėl bendrų kriterijų, kurie būtų priimtini visoms valstybėms narėms. Šiuo atveju taip pat susidurime su didžiuliu iššūkiu ir kiekviena valstybė narė čia pasitelkia atitinkamus kriterijus, tačiau jeigu tie kriterijai būtų bendrė, bendresnio pobūdžio arba dėl jų būtų galima sustarti visiems, tai sumažėtų ta tikimybė dėl netinkamų susijusi su netinkamu lėšų panaudojimu. Ta aplinkybė, kad daugiau nei 80 procentai visų fondo lėšų panaudojama pagalbai maistu, ar tai blogas dalykas, taip nemanyčiau. per tos penkerius metus mes galėjome stebėti, kaip situacija keitėsi ir čia galiu grįžti prie jūsų klausimo dėl tam tikros trūkstamos informacijos šiame pranešime apie rezultatų, veiklos rezultatų įvertinimą. Taip, to įvertinimo nėra, tačiau um, tam yra ir objektyvios priežastis, pritrūko laiko, reikia skirti daugiau laiko, tarkime, įvertinti pabėgėlių, migrantų integraciją ir uh, uh, kol kas dar nepraėjo to laiko pakankamai, kad galėtume vertinti ir galbūt būtų nebloga mintis e, vėliau tą vertinimą e, e, pateikti ir pačius rezultatus, tai yra pačius rezultatus įvertinti fondo veiklos dėl ilgalaikio tvarumo šios klausimus, manau, atsakiau. Mokyti žmonės, kaip e, pasigauti žuvį, o ne tik ją valgyti. Taip, socialinės įtraukties priemonės yra labai svarbios ir manau, kad tas e, e, priemonių derinys yra svarbiausias dalykas, tačiau kol kas bendro universalaus recepto visiems mes pasiūlyti negalime. Pavyzdžiui, Belgijoje, Prancūzijoje veikia įvairios apsirūpinimo maistų, tiksliau, paramos maistų e, programos. E, jos yra lankstesnės, tuo tarpu Vokietijoje pasitelkiamas socialinės trukties priemonės, siekiant paskatinti migrantų integraciją. Tai yra vėlgi naujas būdas, kaip tinkamai panaudoti šio fondo lėšas. Buvo užduota ir daugiau klausimų, tačiau galbūt dar steiksiu galimybę ir kolegai atsakyti, jeigu jis to pageidautų. Kaip pabrėžė ponė Ivanova, mes e, neauditavome, kaip e, valstybės narės įgyvendina atitinkamas nuostatas. Tai reiškia, kad pašiausiai atlikdami šį auditą mes negalėjome įvertinti kai kurių aspektų, kuriuos uždavėte minėti savo klausimuose. Kalbant apie stebėseną, tai čia žvelgiant į tam tikrų visuomenės grupių specifiškumą, mes negalime uh, tikėtis e, tokios labai atidžios e, stebėsenos, nes kai kurie žmonės, pavyzdžiui, nenori būti registruojami kaip paramos gavėjai e, dėl to, kad jaučiasi nejaukiai ar kitų priežasčių. Taigi, bet koks įvertinimas turi būti atliekamas aukštesnėme lygyje, siekiant ir žmonių orumą išsaugoti. Žinoma, kiekviena valstybė narė pati apibrėžia, kas yra paramos gavėjai kiekvienu atveju. Ir e, tuos kriterijus remia dažniausiai e, valstybės narėse veikiančių partnerių organizacijų infrastruktūra. E, FIAT gali tik tai teikti atitinkamą paramą e, teikiant maistą arba e, kitas paramos priemonės. Mes nekritikuojame dėl to, kad FET daugiausiai teikia paramą maistu, nes koks tai didžiausias skirtumas lyginant FET su MDP, kuris veikia anksčiau ir mes tikrai nekritikuojame tos aplinkybės, kad e, didžiai dalimi teikiama parama maistu, nes e, FIAT e, teikia taip pat ir kitokio pobūdžio paramą. Šiuo metu mes negalime įvertinti FIAT indėlio į skurdo mažinimą, tačiau ką mes galime įvertinti, tai jeigu Fiat neegzistuotų, jeigu ES negalėtų skirti tų 3,8 milijardų eurų, tai daugelis e, organizacijų partnerių nuo to smarkiai nukentėtų valstybėse narėse, tačiau vertinti bendro indėlio negalime dėl trūkstamų duomenų ir šią situaciją tikrai galime siekti pagerinti. Dar vieną dalyką noriu paminėti, nes e, būtent valstybės narės apibrėžia minimalų biudžetą, jis turi siekti mažiausiai 3,5 milijono eurų. eurų skurdo mažinimui, tai yra pakankamai nedidelė suma, kaip suprantate, tačiau būtent kiekviena valstybė narė buvo laisva, nustatydama, kiek lėšų e, skirti skurdo mažinimui e, išgaunamos fiat paramos. Dar viena iš mūsų rekomendacijų pabrėžiama papildomų priemonių svarba, tačiau e, kaip auditoriai mes e, kritikuojame tą aplinkybę, kad tų papildomų priemonių e, neįmanoma tarpusavyje palyginti, sunku įvertinti jų teigiamą poveikį, todėl mes raginame valstybės narės tinkamiau keistis e, sukaupta patirtimi ir tai yra daroma įvairius seminarus organizuojant ir e, kitokio pabudžio mokymus, tačiau taip pat puikiai žinome, kad tos papildomos priemonės tikrai labai svarbios organizacijoms partneriams valstybėse narėse, čia FIAT sukuria pridamą vertę. Paprastas pavyzdys, galite mėgmaišį pasiūlyti benami ir e, Tai yra tikrai labai svarbi parama, tačiau papildoma priemonė yra ta, kad jūs e, informuojate benamį, į kokį socialinės rūpybos skyrių jūs gali kreiptis, kokiu adresu e, tas e, skyrius veikia, skirme, mieste ar regione. Tačiau suteikdami, perdodami maisto ar mėgmaišį tam benamiui, jūs su juo tiesiogiai bendraujate, galite su juo pasikalbėti ir tai yra labai svarbus aspektas, net jeigu ir finansinių požiūrių jis netrodo toks svarbus. Viskas, atsakiau visus klausimus. Uh, Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijai. Boris Birto Antonijo, prašau. Atsiprašau, kad netaisyklingai ištariau jūsų pavardę. Ačiū, dėkoju. Aš taip pat esu Europos audito rūmų ataskaitų gerbėjas, kaip ir jūs. Ir nes visada kalba apie tos dalykus, kuris gali pasidaryti su mumis. Galbūt iš mūsų pusės mes mažiau dalėmės, bet mes daug dirbome stengdamiesi gerinti į sistemas. Taip pat noriu padėkoti už kitą dalyką auditorumams. Nemažai atsakymų pateikė tų, kuriuos turėjo komisija pateikti. Komisija turėjo pateikti atsakymus į įdomius šiandienos klausimus. Aš sutelksiu dėmesį į keletą aspektų, kurie iškilo šiuose diskusijose. Visų pirma, dėl reikalavimo atitikimo. Kas atitinka reikalavimus? Ar mes tikslingai pagalbą teikiame reikiamoms žmonių grupėms. Ir apie tai kalbėjo ir pirmininkė. Reikalavimų atvykimas dėl bendr, bendrai valdomų fondų, tai yra paliekama valstybių narių kompetencijai. Ir čia subsidiarumas ypatingai svarbus. Labai svarbus yra orumo klausimas ir teisingas tikslinių grupių nustatymas dėl grupių tam tikrų nustatymo. Gal struktūriškai to ir nereikėtų daryti. Jeigu pažiūrėtumėte naują ESF plus pasiūlymą, labai daug nerimo išreiškiama dėl Europos semestro, kad e, kaip reikėtų identifikuoti tikslinės grupės siekiant mažinti skurdą. Būtent tas tinkamu, tinkamas grupės paramai gauti turi nustatyti valstybės narės. Kiti klausimai susijęs su supaprastinimu ir papildomumu. Sugryšiu prie to. Fed reglamentas jau dabar yra žymiai paprastesnis, lyginant su bendro valdymo reglamentu. Supaprastinimas yra įdėktas į visas, į visas paramos formas, ESF plus taip pat su tuo susijęs, ypač 10 ir 11 konkretus tikslai. Ten yra dar daugiau supaprastinimo dėl rodiklių, dėl ataskaitų teikimų, dėl visos administracinės naštos, kuri tenka partnerių organizacijoms. Kaip ponas Luplo apie tai kalbėjo, mes visada turime nepamiršti ir orumo klausimo. Žiūrėti į atskirus, atskiras transakcijas, atskirus veiksmus šioje srityje. Šalia pasiūlymo buvo ir poveikio vertinimas atliktas, tai buvo ir praeitie. Ir manau, kad klausimai yra daugiau susiję su programomis, kurios yra parengiamos vietose. Tai turėtų daryti valstybės narės, kai jos rengia veiksmų programas, kurios dabar tiesiog vadinamas programomis. Ir čia reikia kalbėti ir apie intervencinės priemonės, apie pagrystas priemonės, kodėl reikėtų įsikišti į tam tikras rytis. Taip pat yra svarbus pasiūlymas supaprastinti audito procesą, įgyvendinant konkrečius tikslus. 10 ir 11. Ankstesnis šio komiteto balsavimas e, patvirtino SF Plus programą, taigi mes esame pasirengę dirbti kartu ir toliau. Ačiū. Dėkuoju svečiams. Linkiu sėkmės rengiant kitas ataskaitas. Ir kaip sakiau pradžioje, aš esu gerbėja diskusijų, kurios yra grindžiamos duomenimis, taip pat esu gerbėja rezultatų vertinimo. Ir čia iškyla problema, kai kalbam apie mūsų projektus ir jų finansavimą. Visada yra kalbam apie skaičius, neatsižvelgiant į rezultatus, bet tai nėra tinkamas kelias. Mes norime matyti tų projektų efektyvumą ir veiksmingumą. Dėkoju dar kartą, dabar jau posėdis baigtas, visiems gero apetito ir susitiksime popietę. Bus ponios daly klausimai. Thank you.